Tai bus rašoma ir šio posėdžio protokole. Antradienį pagal darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnį mes pasirašysime penkis teisės aktus, e, kurie buvo patvirtinti pagal atitinkamą teisėje kuros procedūrą. E, tų teisės aktų pavadimai taip pat bus e, paskelbti šio posėdžio.